69 darbo tvarkos 69 e, darbo tvarkos taisyklę, C punktą ir pirmą dalį buvo numatyta pradėti tarp institucinės dėrybas ir pagal antrą atitinkamų taisyklių dalį, straipsnio dalį, parlamento nariai gali iki rytojaus vidurnakčio prašyti balsuoti dėl sprendimo pradėti tarp institucinės darybas. Jeigu tokio prašymo nebus sulaukta, komitetai galės pradėti, pradėti darybas. Taip pat noriu